rinkos elementas išnyktų. Ačiū, ponė komisarė. Baigiame diskusiją. Rytoj bus tęsiamas diskusijos nuo 9 val. ryto iki 1 ir nuo 3 iki 19 val.